Ar visi jau balsavo? Balsavimas baigiamas. La relazione è approvata. Pranešimas patvirtintas. Toliau Šolts pranešimas Ekvadoro kilmės prekiams taikomas muitų tarifų režimas. Balsuojame dėl viso pranešimo, prašome. La votazione è chiusa. Balsavimas baigiamas. Pranešimas patvirtintas. Toliau deprie pranešimas nenumatytų atveju rezervo lėšų mobilizavimas 14 metais. Balsuojame varnių būdu. La votazione è chiusa. Balsavimas baigiamas. Pranešimas patvirtintas. Toliau, depri pranešimas, taisomojo biudžeto projektas 3.2014. Vardiniu būdu balsuojame. La votazione è chiusa. Balsavimas baigiamas. Pranešimas patvirtintas. Toliau dėprie pranešimas, taisymo biudžeto 4-2014 projektas, balsuojame dėl viso pranešimo, vardinis balsavimas. La votazione chiusa. Balsavimas baigiamas. Pranešimas patvirtintas. Sulin pranešimas Europos solidarumo fondo lėšų mobilizavimas. Potviniai Italijoje, žemės drebėjimai Graikijoje, ledo audra Slovenijoje, ledas ir potviniai Kroatijoje. Dabar balsuojame varnių būdu. La votazione chiusa. Balsavimas baigiamas. Pranešimas patvirtintas. Dupre pranešimas taisomojo biudžeto 5-2014 projektas. E, pradedame balsuoti. Balsavimas baigiamas. Pranešimas patvirtintas. Dupre pranešimas taisomojo biudžeto numeris 6 2014 projektas. Varnis balsavimas dėl viso pranešimo, prašom. Balsavimas baigiamas. Pranešimas patvirtintas. Toliau Fernandas. E, pranešimas Europos solidarumo fondo lėšų mobilizavimas potviniai Serbijoje, Kroatijoje ir Bulgarijoje. Vardiniu būdu dėl viso pranešimo balsuojame. La votazione è chiusa. Balsavimas baigiamas. Pranešimas patvirtintas. Toliau Dufre Pranešimas taisomojo biudžeto numeris 8 2014 projektas vardiniu būdu, prašom. Balsavimas baigiamas. Pranešimas patvirtintas. Toliau Dupré pranešimas taisomojo biudžeto 814 projektas vardiniu būdu. La votazione è. Balsavimas baigiamas. Pranešimas patvirtintas. Depre Levandovski pranešimas Sąjungos nuosavį ištekliai valstybių narių įnašų patikslinimas. Balsuojame dėl viso pranešimo. Vardiniu būdu, prašom. Balsavimas baigiamas. Patvirtintas pranešimas. Europos solidarumo fondų lėšų mobilizavimas nelaimė ištikti regionai. Muresan pranešimas. Reikalinga dviejų trešdalių dauguma. Vardinis balsavimas dabar. Balsavimas baigiamas. Muresen pranešimas patvirtintas reikalingo kvalifikuotą daugumą. Toliau Gardė Zabal Rubel pranešimas lankstumo priemonės mobilizavimo siekiant finansuoti Kiprui skirtas struktūrinių fondų programas. Čia vėlgi reikalinga dviejų trešdalių dauguma. E, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Reikalinga dauguma yra pasiekta, taigi pranešimas patvirtintas. Toliau. Pereikime prie naujo ES 15 metų biudžeto projekto. Pirmasis e, pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Atmesta. Antrasis pakeitimas vardiniu būdu. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigiamas. Pakeitimas atmestas. Toliau devintas pakeitimas, kas už. Prieš. Susilaikę. Atmesta. Tryliktas pakeitimas, kas už prieš, susilaiko, kas atmesta. Trečias pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Ketvirtas dabar pakeitimas vardiniu būdu, prašome balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmestas pakeitimas. Toliau penktasis pakeitimas vardiniu būdu vėlgi. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigiamas. Pakeitimas atmestas. Dešimtasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Vienuoliktas pakeitimas. Kas už? Prieš. Prieš susilaikė, atmesta. Toliau dvyliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Šeštasis pakeitimas vardiniu būdu. Prašome balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmestas pakeitimas. Toliau septintasis, kas už prieš, susilaikę, atmesta. Aštuntas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Šešioliktas pakeitimas, vardiniu būdu, pradedame balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmestas pakeitimas. Toliau 15. Kas už? prieš, susilaiko, atmesta. 14. Vardiniu būdu. Prašome, pradedamas balsavimas. Balsavimas baigiamas. Pakeitimas atmestas. Dabar pereisime prie Gardėbės Robiel ir Holmeier pranešimo naujas ES 15 metų finansinis biudžetas bendrasis. Dabar pirmas pakeitimas, kas už prieš susilaikė atmesta. Penktas pakeitimas, kas už prieš susilaikė atmesta. Šeštas pakeitimas, kas už prieš, susilaiko, atmesta. Septintasis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Aštuntasis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Devintasis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Dešimtasis kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Dvidešimt antras kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Vienuoliktas pakeitimas. Kas už pirmąją dalį, dabar už pirmą, prieš, susilaikė, atmesta. Antroji dalis, kas už, prieš prieš susilaikę atmesta. Dvyltas kas už, prieš susilaikę atmesta. Po penktosios dalies kas už, prieš susilaikę atmesta. Toliau trečias pakeitimas kas už, prieš susilaikė atmesta. 13 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 14 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 15 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 16 kas už, prieš prieš, susilaiko, atmesta. 17 pakeitimas atsimtas buvo. Toliau 18 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 19 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Sekantis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 21. Pakeitimas vardiniu būdu. Balsavimas pradedamas. La votazione. Balsavimas baigiamas. Pakeitimas atmestas. 24. Pakeitimas kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 25 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 26 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 27 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 23, 23 pakeitimas vardiniu būdu. Balsavimas baigiamas. Pakeitimas atmestas. Pirmasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko. Patikrinsime elektroniškai. Balsavimas baigiamas. Pakeitimas atmestas. 28 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 29 pakeitimas vardiniu balsu, būdų tiksliau pradedame balsavimą. Balsavimas baigiamas. Atmestas šis pakeitimas. kolega Matijas dėl darbo tvarkos. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau kai ką išsiaiškinti. Kai pamačiau balsavimų sąrašą, 30 pakeitimas buvo laik... parašytas kaip neteiktinas. Nelabai supratau, kodėl tas pakeitimas nelaikyta, nėra laikomas teiktinu. Juk tai yra taisomasis biudžetas. 30 Antrasis dabar pakeitimas. Mūsų frakcija remiasi ekonominė ir finansinė krize. Mes čia esame numatę solidarumo mokestį. Taigi, čia nebūtų sumažinamas atlyginimas, o tiesiog būtų numatytas solidarumo mokestis. Taisomoje biudžeto projekte tai jau buvo numatyta, norėčiau sužinoti, kodėl nebuvo atsižvelgta į šį pakeitimą. Pirmininkas. Šie pakeitimai yra laikomi neteiktini. Dabar 31 pakeitimas varnių būdu. Balsavimas baigiamas. Atmestas pakeitimas, dabar 32 pakeitimas vardiniu būdu. Balsavimas baigiamas. Atmestas pakeitimas. 33 pakeitimas vardiniu būdu. Balsavimas baigiamas. Atmestas pakeitimas šis. 34 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 35 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 36 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Dėl viso teksto balsuojame, kas už, prieš, susilaikė susilaikė, pritarta pakeitimui, tiksliau tekstui visam. Rezultatas yra aiškus, galime ir patikrinti, jeigu norite. La votazione è chiusa. Balsavimas baigiamas. Didelė balsų dauguma yra patvirtinta šis tekstas. Biudžeto komiteto pirmininkų artus ponui žodis. Pirmininkė, kolegos, labai džiaugiuosi e, šio balsavimo rezultatais, nes e, situacija dabar labai skubiai spręstina ir mes štai patvirtiname biudžetą Europos Sąjungai. Aš noriu padėkoti visiems tiems, kurie prisidėjo prie trilogo susitarimų. Norėčiau padėkoti Italijai pirmininkaujančiai, noriu padėkoti Georgievai, komisijos vicepirmininkiai, noriu padėkoti mūsų pranešėjams, taip pat biudžeto komiteto nariams ir visiems apskritai kolegoms. Taip pat noriu padėkoti Europos parlamento pirmininkui, nes būtent jo vardu aš pirmininkavau delegacijai taikinimo komisijoje. Taigi mes, čia, čia trys motyvai yra. E, skolų planas bus pradėtas jau nuo 2015 metų. Taigi čia bus siekiama ES reputaciją išsaugoti. Na ir antroji priežastis šio balsavimo. Mes nekantriai laukiame pataisomojo biudžeto, kurio dėka 315 milijardų investicijų planas bus pradėtas naudoti. Mario Monti aukšto lygio grupė e, turi pateikti išvadas dėl nuosavų išteklių ir mes nekantriai jų lauksime. Mūsų komitetas e, sieks užtikrinti, kad e, Tiksliau, mes visi sieksime užtikrinti, sieksime užtikrinti, kad tai bus ES konkurencingumo e, ir ateities garantas linksmų šantų kalėdų visiems. Pirmininkas. Ačiū ponui Achtui. Aš taip pat jums e, linkiu gerų švenčių ir linksmų šventų kalėdų. Dabar tarybos atstovas. Ačiū pirmininkė gerbėmieji parlamento nariai, komisijos atstovai. Noriu tik tai pasakyti, kad e, taryba labai džiaugiasi, kad buvo parlamente patvirtintas susitarimas pasiektas pastarojo trilogo metu dėl 2015 metų ir 2014 metų taisomojo biudžeto. Noriu padėkoti dar kartą biudžeto komiteto pirmininkui ponui Ahtui trims pranešėjams, Gardės Rubiel, Holmeier ir ponui Dipré. Norėčiau padėkoti už labai konstruktyvų požiūrį į darbą per visą biudžeto prieimimo procedūrą. Būtent to dėka pasiekėme tokių gerų rezultatų. Ir aš taip pat norėčiau Jums palinkėti linksmų šventų kalėdų ir apskritai gerų švenčių. Pirmininkas, ačiū. Taigi parlamentas be pakeitimų patvirtino 14 metų gruodžio 12 dienos tarybos poziciją dėl biudžeto, kurią pateikė komisija. 2015 metų e, biudžeto projektas buvo patvirtintas e, remiantis 2014, met, 2014 straipsnių. Taigi patvirtinu, kad 2015 finansinių metų biudžetas yra galutinai patvirtintas. passiamo alla proposta di risoluzione della commissione per i trasporti e il turismo sulla classificazione di. dabar siūlau pereiti prie rezoliucijos pasiūlymo dėl, transpor, dėl klasifikacijos, kas dėl pirmojo pakeitimo dabar už, prieš, susilaikę, atmesta. Ar norite patikrinti elektroniškai? Prašom. La votazione è chiusa. Balsavimas baigiamas. Tekstas atmestas. Na, toliau dabar balsuojame. Antras pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Trečias pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Trečias pakeitimas, kas už, tiksliau ketvirtas, sako kalbėtojas, vardiniu būdu. Balsavimas baigiamas. Atmestas pakeitimas. Dabar penktasis pakeitimas. Vardiniu būdu pradedame balsavimą. Balsavimas baigiamas. Pakeitimas atmestas. Dabar šeštas pakeitimas vardiniu būdu. Pradedame. Balsavimas baigiamas. Atmestas šis pakeitimas. Dabar balsuojame dėl viso teksto. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patikrinkime. Reikalinga kvalifikuota dauguma. Balsavimas baigiamas. tekstas patvirtintas, yra reikalinga kvalifikuota balsų dauguma. Toliau rezoliucijos pasiūlymas dėl benzino ir dizelinių degalų kokybės. Čia vėlgi reikalinga yra kvalifikuota dauguma. E, balsuojame dėl viso teksto vardiniu būdu. La votazione è chiusa. Balsavimas baigiamas. nėra reikalingos dviejų trešdalių daugumos 337 prieš 325 balsavo, taigi nėra sudaryta reikalinga dauguma. Baltijos jūrai skirtas žuvų išmetimo į Baltijos jūrą mažinimo planas. Vienai minutį, ponas Gobas. Ačiū, pana pirmininkė, ponas ir ponai. Šią rezoliuciją yra pataisomas reaguotas e, teisės aktas, apribojantis atitinkamą e, centimetrų kiekį nuo 35 iki 38. Mes e, negalime <clears throat> apsaugoti žuvų rūšių, nesaugodami aplinkos bendrai, nes jeigu gaudysime e, menkių jauniklius, tai e, kelsime grėsmę Baltijos jūros e, menkių ištekliams. Todėl aš raginu Jūs pritarti šios rezoliucijos nuostatoms. Ačiū. Ačiū, balsuosime dėl visos rezoliucijos e, iš karto vardiniu būdu, pradedame balsuoti. La votazione è chiusa. Respinta. Balsavimas baigiamas. Tekstas yra atmestas. Dabar siūlau pereiti prie rezoliucijos pasiūlymo draudimo ir perdraudimo veikla. Reikalinga kvalifikuota dauguma, dabar vardiniu būdu balsuosime. Balsavimas baigiamas. Atmesta. piliečių laisvių komiteto pasiūlymas dėl ES vidaus saugumo strategijos atnaujinimas. Trečias pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. Antra dalis. Ketvirtas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. Penktas pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Šeštas pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Septintas pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Aštuntas pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Devintas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Pirmas pakeitimas dabar, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Toliau antras pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Dėl visos rezoliucijos balsuojame kas už, prieš, susilaiko, priimta. Dabar pereikime prie bendro rezoliucijos pasiūlymo iš penkių frakcijų dėl Palestinos valstybingumo pripažinimo. Be mikrofono kalba kalbėtojas. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš ilgą laiką palaikau e, kitos islamiškos šalies pripažinimo pasiūlymus, tai yra Somalilento. Europos komisijai šių metų spalio mėnesį buvo užduotas klausimas 2014 metų pirmininkas bandra nutraukti kalbėtoją, todėl vertėjai negali išversti Tai nėra pasakymas dėl e, vedimo tvarkos. Toliau tęsime balsavimą. Balsuosime dėl rezoliucijos pasiūlymo. Prašau sėstis. Bendras e, pasiūlymas dėl rezoliucijos. Tai nėra pasisakymas dėl darbo tvarkos. Koks darbo atvarkės punktas dabar? Kolegos, mes e, galbūt galime sutarti. Čia yra būtent dėl darbo tvarkos taisyklių, ponia pirmininkė. Apie kokį darbo tvarkos taisyklių punktą jūs kalbate? Sento bene, state calmi perché ci sento bene, grazie a Dio. Right, okay. Ecco, cerchiamo di mantenere sempre il rispetto. Rėkti nebūtina, aš puikiai jūs girdžiu. Tai yra labai svarbus reikalas. Aš uždaviau klausimą raštu, kuris susijęs su kita islamo valstybė Somalio žemė. Kad komisija atsakė 14, 2014 m. spalio 4 d. jos atsakymas buvo toks, ES neturi kompetencijos pripažinti valstybių, tik tai atskiros valstybės narės gali tai padaryti, kaip, pavyzdžiui, Švedija taip ir padarė. Ir aš, kaip parlamento pirmininkas, norėčiau uh, E, šio parlamento narys, norėčiau jūsų, e, atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad tai, šioks, šis klausimas apskritai jį spręsti yra neteisėta dabar. Pereikime prie balsavimų dėl bendros rezoliucijos pasiūlymo. Be mikrofono kalba. Jūsų prašymas nėra priimtinas. Balsuosime dėl bendro rezoliucijos pasiūlymo. Balsuojame vardiniu būdu. La votazione è chiusa. Balsavimas baigiamas. Rezoliucija patvirtinta. Ha chiesto la parola, ha chiesto la parola onorevole Weber. Ponas Weberis paprašė žodžio. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Pirmininkė, ponės ir ponai. Visi mes suvokiame, kokias reikšminga yra šį temą ir aš norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie dirbo prie šio dokumento. Parlamentas šiandieną priėmė svarbų sprendimą. Pirmiausia, mes norime dviejų valstybių sprendimo, norime demokratiškos ir taikios, taikaus Izraelio, norime ir pal, šalia Palestinos nepriklausomos valstybės, kuri būtų pripažįstama Europos. Ir taip pat, kolegos, mes šiandieną demonstravome, kad Palestinos pripažinimas. Į, ir nėra proceso pabaiga. E, tai yra tam tikras dėrybų baigiamasis žingsnis, tačiau e, e, ir aišku, jis yra labai simboliškas ir aš labai dėkoju už tai, kad buvome vieningi ir kad tai patvirtinome. Honorėlė Pitella, chiesto la parola. Brevemente. Ponas Pitella paprašė žodžio. Pirmininkė, aš taipogi manau, kad šiandien yra istorinė diena. Europos parlamento, viso Europos parlamento balsavimo rezultatai yra labai svarbus tam, kad pagaliau prasidėtų dėrybos dėl išlaisvinimo tomis sąlygomis, kurias numatė ekstremistai. Mūsų frakcija daug dirbo šiuo klausimu. Tai nėra vienos frakcijos ar partijos pergalė, tai yra taikos pergalė. Pone pirmininkė, aš taip pat norėčiau pareikšti, kad mano frakcija ištisas savaitės ir mėnesius dirbo, e, kad būtų balsuojama dėl šio klausimo ir mes nusprendėm, apsisprendėme e, balsuoti stiprią balsų daugumą už Palestinos valstybingumo pripažinimą. Susilaukėme paramos, nors turėjome abejonių, ar Palestinos e, valstybingumo pripažinimas nėra susijęs ir siejamas su tam, tikrais, tam tikromis abejonėmis ir sąlygomis. Tai nėra gerai. Mes manome, kad e, Palestinos pripažinimas yra gera sąlyga pradėti taikos dėryboms, o ne atvirkščiai. Yeah, have... Pirmininkė, pirmiausia, noriu padėkoti tiems, kurie bendradarbiavo siekiant e, parengti šią rezoliuciją, kuri buvo patvirtinta tokia didelė balsų dauguma, daugiau nei 500 balsų. Manau, kad dabar nemetas pradėti atskirai interpretuoti šios rezoliucijos nuostatas. Svarbu yra tai, Šis parlamentas galiausiai patvirtino savo poziciją ir pasiuntė žinę išorės pasauliui, kad e, Europa grįžo prie šio svarbaus klausimo. Antras svarbus aspektas iš šios rezoliucijos svarba yra įgaliojimų suteikimai poniai Mogerinį tam, kad e, ji galėtų siekti pažangos, sprendžiant šį klausimą. Gerbimi kolegos, savo frakcijos vardu aš taip pat noriu pasakyti, kad e, procesas iki vakar patvirtinant kompromisą buvo labai įtemptas ir e, labai įdomus. Ir jeigu Europos parlamentas, kuris e, šio klausimu gali tarti tik simbolinės svarbos žodį, ir atsižvelgiant į tai, ką minėjo ponas Verhofstadtas, kad e, Europa, suteikdama įgaliojimus ponė Mogherini, grįžta į darybų procesą kaip e, svarbi darybų partnerė, todėl dabar nereikėtų grįžti prie e, ideologinių konfrontacijų. Manau, kad mes, ponė Weberį, dabar turėtume kartu asmeniškai pasikalbėti apie jūsų paskutinę kalbą tam, kad parlamentas kitą savaitę galėtų vieningai pareikšti parmą ponį Mogerinį. Diskusijos šio klausimo nebus, e, nes e, svarbus šis balsavimas buvo ir todėl frakcijų pirmininkams buvo suteiktas žodis ir ponai Faradžiui dar suteiksime žodį. Tačiau diskusijos e, nėra skelbiama. Pone Faradžas. Šis balsavimas nėra esminės svarbos, sprendžiant e, e, Palestinos ir Izraelio pr problemą. Man pirmininkai, jeigu jūs esate parlamento pirmininkas, tai turite vadovautis teisinės valstybės principais. O mano kolega Karveris buvo nutildytas tų pačių demokratinių balsų ir, pan pirmininkai, jūs jį visiškai ignoravote, nes jis prieš kelias savaitės nusintė užklausimą komisijai dėl Somalilendo pripažinimo ir komisija jam atsintė atsakymą, kad e, ši institucija neturi jokių įgaliojimų pripažinti naujas valstybės. Todėl ir jums buvo pateiktas prašymas e, šią rezoliuciją atmesti. Taigi dabar mes jūsų prašome paprasčiausiai panakinti šio balsavimo rezultatus, nes mes negalime poniai Mogerin suteikti jokių įgaliojimų, nes komisija pati tokių įgaliojimų neturi darėtis šiais klausimais. Labai ačiū. Mano frakcija dalyvavo diskusijoje šiuo klausimu ir e, visuomet e, diskusijoje buvo aišku, kad e, būtent valstybės narės, o ne Europos parlamentas turi pripažinti Palestinos valstybę. Turime aiškiai suvokti, kad jeigu norime užtikrinti ilgalaikę tvarę taiką, tame regione. Visos konflikto šalis turi prisijungti ir atlikti savo vaidmenį. Fata turi spręsti korupcijos problemą, Hamas turi atsisakyti teroristinių veiksmų, o Izraelio naujoji vyriausybė turi aiškiai e, atsisakyti nausėdijų e, politikos ir grįžti prie 67 metų sienų. Ir tik tai tokiu būdu mes užtikrinsime tvarę taiką tarp dviejų šalių. Ačiū. Šis teisėkros rezoliucijos tekstas yra politinio pobūdžio dokumentas, kuris e, tik tai pasitarnaus kaip parama valstybių narių veiksmams. Toliau balsuosime dėl ALDE rezoliucijos projekto, dėl e, darbuotojų ir atskirų pramonės e, šakų apsaugos už prieš susilaiko atmestu. Toliau Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos, trijų frakcijų pasiūlymas. Trečias pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Toliau, žodinis pakeitimas. Pono Damato pateiktas. Prašom. Grazie, Presidente. Io chiedo ai colleghi di cancellare dalla... Ačiū, pirmininkė. Norėčiau paprašyti kolegų Taranto miestą iš 15 paragrafo. Tai yra didžiausias Europos, Europą teršantis, teršantis miestas. E, tai yra ekologinė ir sanitarinė katastrofa. E, netgi teisingumo teismas e, nuteisė e, šią gamyklą. Taigi daug bylų, baudžiamųjų taipogi velkasi čia iš paskos ir mes turime paremti persikva, ekonominį persikvalifikavimą viso regiono. Ar kas nors prieštarautų pakeitimo pasiūlymui? Ci sono 40 deputati, quindi più di 40. 40, daugiau nei 40 parlamentarų prieš, todėl, ponė Demato, negaliu pritarti jūsų žodinio pakeitimo pasiūlymui. Kalbėtojo kalba be mikrofono. Taigi už pirmąją dalį balsuojame, kas už, prieš, susilaikę. Patikrinsime. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Balsavimas, tiksliau pakeitimas priimtas. Antroji dalis dabar. Kas už? Prieš. Susilaikę atmesta. Trečia dalis, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 19 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 35 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Aštuntas pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimta. 36 pakeitimas, kas už prieš susilaikė atmesta. Devintas pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 37 pakeitimas vardinių būdu. Balsavimas baigiamas. Atmestas šis pakeitimas. 38 pakeitimas dėl devintosios dalies. Dvi dalis, abi vardinių būdų. Prašome dėl pirmosios pakeitimo dalies. La votazione è chiusa. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Dabar dėl antrosios pakeitimo dalies vardinių būdų pradedame balsavimą. La votazione è chiusa. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Dabar dėl originalaus teksto pirmosios dalies, kas už, prieš, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Antroji dalis už, prieš, susilaiko, priimta. Toliau dešimtoji dalis, o pirminis tekstas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 39 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 40 pakeitimas, vardiniu būdu pradedame balsuoti. Balsavimas baigiamas. Tekstas atmestas. Dešimtas pakeitimas, kas už, kas prieš. Susilaikę, patikrinsime elektroniškai. Pradedame balsuoti. La votazione è chiusa. Balsavimas baigiamas. Atmestas pakeitimas. Dabar dėl pirminio teksto, kas už prieš susilaikę priimta. Antroji dalis, kas už prieš susilaikę priimta. Toliau penktasis pakeitimas vardiniu būdu. Balsavimas baigiamas. Tekstas pakeitimo patvirtintas. 17 17 dalis, 16 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Toliau 17 dalis, kas už pirmąją dalį, antrą, prieš susilaikę priimta. Dėl antrosios dalies, kas už, prašom balsuoti, dabar kas prieš, susilaikę, priimta. patikrinsime elektroniškai, bet šiaip turėtų būti patvirtinta. Prašome balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Visi parlamentarai turi pakelti rankas, kitu atveju sudėtinga viską suskaičiuoti būtų. 18 dalis dėl pirminio teksto, dalis balsavimo, kas už pirmąją prieš, kas susilaikė, priimta dabar už antrąją dalį, kas už prieš, susilaikė, priimta. 20 pakeitimas, kas už prieš, susilaikė, atmesta. 41 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 42, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 43, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 44 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Šeštas pakeitimas, vardiniu būdu pradedame balsuoti. Balsavimas baigiamas. Priimtas pakeitimas. Toliau antras pakeitimas. Kas už prieš susilaikė atmestą. Patikrinkime elektroniškai dėl antrojo pakeitimo. Dabar balsuojame. Balsavimas baigiamas. Pakelkite rankas, nes jeigu jūs nekeliate rankų, tai aš niekaip negaliu jūsų visus sužiūrėti. Dabar 18 pakeitimas vardiniu būdu. Balsavimas baigiamas. Pakeitimas priimtas. 45 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Patikrinkime. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Dabar dėl 30 dalies trečias pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė. Patikrinsime elektroniškai, nes labai daug kas tiesiog, tiesiog nekelia rankų balsuodami. La votazione è chiusa. Balsavimas baigiamas. Priimta. 17 pakeitimas, kas už? prieš, susilaikė atmesta. Dėl 17 pakeitimo patikrinkime elektroniškai. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigiamas. Priimta. dėl 31 paragrafo, pirminio teksto dviem dalim iš viso balsuosim, dėl pirmosios dalies, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Antra dalis, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 21 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, Priimta. 46 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Dabar septintas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 22 pakeitimas. Kas už prieš? Susilaikė. Priimta. 47 pakeitimas. Dėl 34 paragrafo. Kas už prieš? Susilaikė. Atmesta. 48 pakeitimas. Kas už prieš? Susilaikė. Atmesta. Dabar 11 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 24, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 25, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 26, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 27 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 28 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 29 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 12 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta Atmesta. 13 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 30 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę. Man atrodo, kad atmesta. Dėl 30, kas už? Prieš, susilaikę, atmesta. 31 vardiniu būdu, Prašom. Balsavimas baigiamas. Tekstas pakeitimo atmestas. Dabar pirmas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę. Patikrinsime elektroniškai. Dėl pirmo pakeitimo balsuokime dabar. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Toliau 14 pakeitimas. Kas už prieš susilaikę atmesta. Toliau 32 pakeitimas. Kas už prieš susilaikę atmesta. 33 pakeitimas, kų konstatuojama dalis, kas už prieš susilaikė atmesta. Kas dabar dėl 34 už prieš susilaikė atmesta. Dėl visos rezoliucijos balsuojame, kas už prieš susilaikė atmesta. Man atrodo, kad patvirtinta, bet siūlau pasitikslinti. Balsavimas pradedamas. Balsavimas yra baigiamas dabar. Rezoliucija patvirtinta. Dabar siūlau pereiti prie pasiūlymų dėl rezoliucijų. Padėtis viduržėme jūros regione praėjus metams po tragiškų Lampedūzos įvykių. Dabar kas už ketvirtąjį pakeitimą? Prieš susilaikę patvirtinta. Toliau penktas pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikę. Man atrodo, kad atmesta. Toliau penktas paragrafas, pirminis tekstas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Devintoji dalis, devintas paragrafas, pakeitimai, trys atskiros dalis, kas už, pirmąją, kas prieš, susilaikę, priimta. Antra dalis, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Trečia dalis, kas už, prieš prieš, susilaikė, priimta. Šeštas pakeitimas dėl 12 paragrafo, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Toliau ta pati 12 dalis, dėl pirminio teksto balsuojame vardiniu būdu. Balsavimas baigiamas. Patvirtintas e, tekstas. Dabar pirmas pakeitimas, kas už prieš susilaikę atmesta. Antras pakeitimas, kas už. Patikrinkime. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Antras pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Trečias pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. B konstatuojama dalis, ketvirtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Dabar balsuojame dėl viso teksto, kas už, prieš, susilaikė. Dokumentas patvirtintas. La mia collega Rina. Ah,